Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Prašau visus susėsti, ponios ir ponai. Tęsėme posėdį. pradėsime antrąjį rinkimų turą. Naujų kandidatų antrame ture į Europos parlamento pirmininkus iškelta nebuvo pagal darbo tvarkos taisyklės. Taip pat man buvo pranešta, kad visi kandidatai, kurie dalyvavo pirmajame rinkimų turė, dalyvaus ir antrajame. Dabar prašau salės darbuotojų išdalinti balsavimo biuletenius. Prašau. Procedūrą visi žinote. Balsų skaičiuotojus prašau žimti savo vietas, jų skaičius taip pat nepakito. Balsų skaičiuotojus prašau susėsti prie balsavimo urnų ir prašau man duoti ženklą, kai jau užimsti savo vietas pirmasis abecės vakarė ponas Hekmarkas, tačiau jo nėra salėje, kur jis yra. Pone Hekmarkai, prašau į savo vietą. Ar visi balsų skaičiuotojai yra savo vietose? Manęs niekas čia nesiklauso iš vis. Taigi pradedame balsavimo procedūrą. Sind alle da? Herr, Herr Ehler ist da? Doch, Frau Dotz ist da? Ja, die ist da. Alle Zähler sind da. Frau Dotz ist mit Baby da. Visi balsų skaičiuotojai savo vietose, ponė Dots netgi su savo vaikeliu. Ich möchte fragen, ob alle Abgeordneten. Noriu paklausti, ar visi parlamento nariai jau balsavo. Möchte noch jemand. Jeigu dar kas nors pageidautų balsuoti, prašau tą padaryti. Ich wiederhole meine Frage. Haben. Dar kartą kartoju klausimą. Ar visi parlamento nariai jau balsavo? Tuomet, kai baigsite, duokite man ženklą. Kolega dar norėtų balsuoti.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 So, zum dritten Mal haben alle Abgeordneten ihre Stimme. Dar vieną kartą klausiu. Ar visi parlamento nariai jau balsavote? Ar salėje dar yra parlamento narių, kurie savo balsą dar netidavė? Tuomet balsavimas kelbiu baigtų. Dabar prašau balsų skaičiuotojus vykti į R101 salę posėdėje. Skelbiama atitinkama pertrauka, kol bus suskaičiuota.